So I, I suggest that we, that we start. Uh, uh, Siūlyčiau pradėti posėdį. Visų pirma, techninė informacija bus verčiama į visas oficialias uh, ES kalbas, išskyrus gėlų kalbą. Ir norėčiau taip pat priminti Jums, jog šis posėdis transliuojamas internetu ir jog e, dalyvių ir pranešėjų kalbos bus įrašytos. Norėčiau pasveikinti jūs e, visus iš šį tarp parlamentinio komiteto posėdį e, organizuojama jūri ir peti komitetų. E, sveikinu ombudsmenus. Manau, kad tai bus e, puikia proga pasikeisti nuomonėmis apie ES teisės įgyvenimą, todėl kad e, tas perkelimas ES teisės neapsiriboja vien tik tai techniniais aspektais. Čia kalba sukasi apie demokratijos esminiais aspektus. Kaip jūs žinote, dabar yra tam tikra krizė Europos Sąjungoje ir ne tik teisinėje plotmėje, piliečiai yra nusivylę ES ir šiame kontekste mūsų teisės nuostatų įgyvendinimas, tinkamas įgyvendinimas yra esminės svarbos, kad padidintume e, piliečių pasitikėjimą. ES e, teisė, jeigu jinai teisingai įgyvendinama, gali būti labai naudinga ir įmonėms, ir piliečiams ES. Šios nuostatos turi būti gyvenamos laiku ir e, tinkamai ir e, aišku, tuomet yra užtikrinamas numatomumas, stabilumas ir nauda įmonėms ir piliečiams. Mes e, turime užtikrinti, kad tie tikslai, kurie yra fiksuojami teisės aktuose, nebūtų susilpninami arba nepasiekiami dėl įgyvendinimo problemų. Europos Sąjungos pastaraisiais Europos Sąjungos teisė, ypač po Lisabono sutarties prieimimo, e, keitėsi pastaraisiais e, dešimtmečiais. Ir e, žinoma, to laikotarpiu vyko politinis dialogas tarp ES institucijų ir nacionalinių parlamentų, tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų parlamentų ir aišku, teikiant teisėkuros pasiūlymus visuomet yra atsižvelgiama į subsidiarumo principą. Nes ES visi veiksmai turi būti teisėti šioje plotmėje ir todėl yra bendradarbiaujama su įvairiais e, vietinių valdžios institucijų subjektais bei institucijomis. Jeigu teisės aktai yra aiškus ir veiksmingi, jų įgyvendinimas taip pat yra e, lengvesnis ir aiškesnis ir lengviau praktikoje taikyti tokias e, nuostatas tiems, kas tuo užsijima. Aš manau, kad e, mūsų laukia labai įdomi diena ir aš iš karto e, perdodu žodį ponui Šakį, kuris yra peti komiteto e, vicepirmininkas. Dėkuoju. Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami pranešėjai, gerbiami dalyviai, man labai malonu dalyvauti šiame e, posėdėje ir kreiptis į Jūs peti komiteto e, vardu ir pasveikinti tarp parlamentinio komiteto posėdžio dalyvius. Šis posėdis yra e, rengiamas ombudsmenų, kartu su ombudsmenų tinklu ir Peti Bejūri komitetais. Mes Turime galvoti apie mūsų piliečių lūkesčius, nes ES e, teisės nuostatų tinkamas taikymas labai atsispindi peticijų e, apimtyse. Šiandien mes kalbėsime apie tas teisėkuros nuostatas, dėl kurių atsiunčiama daugiausiai peticijų. Visų pirma, 14 metų e, direktyva čia yra paminėtina dėl privačių ir viešųjų projektų vertinimo aplinkosaugos srityje, taip pat 2004 e, metų reglamentas dėl e, keleivių teisių yra ir kitų dar sričių, e, kuriuose Europos piliečių nuomonė valstybės narės galėtų geriau e, taikyti ES e, teisę. Nacionalinių parlamentų atstovai, ombudsmenai, Europos parlamento nariai šiandien kaip tik tai ir turės galimybę aptarti šitos dalykus. Aš linkiu visiems turiningos diskusijos. O dabar perdodu žodį poniai Selin Gauer, kuri yra Europos komisijos generalinio sekretorius pavaduotoja. Dėkuoju. Labą rytą visiems. Man didelį galbė pasakyti keletą žodžių šios konferencijos e, pradžioje prieš vykstančiai turiningai ir įdomiai diskusijai apie ES e, teisės e, nuostatą gyvendinimą. Kaip e, sakė pirmininkas Junkeris, kalbėdamas apie ES padėtį, ES yra visų pirma teisinė sąjunga ir piliečiai turi pasinaudoti teisės teikiamomis, Europos teisės teikiamais privalumais. E, piliečių teisės yra įtvirtintos ES teisės aktuose. Ir e, tuo būdu taip tur, turi būti užtikrinama ir turi būti sprendžiamos visos problemos kylančios dėl e, įgyvendinimo ir kitų e, aspektų trūkumų. Aš e, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tai, ką šioje platmėje daro komisija. Prieš keletą metų mes e, priėmėme naują komunikatą, kur yra kalbama apie strateginį požiūrį įgyvendinant, e, taikant ES teisės nuostatas, siekiant geresnio teisėkuros e, įgyvendinimo. Ir čia yra dirbama kartu su valstybėmis narėmis, kad tas procesas vyktų veiksmingiau, todėl kad e, prevencija visuomet yra e, tinkamesnis dalykas negu problemų sprendimas vėlesnėme etape, o tam reikia, žinoma, bendradarbiauti su nacionalinėmis institucijomis, parlamentais, e, siekiant, kad ES e, teisės aktai, direktyvos ir kiti teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Ir yra numatytos įvairios priemonės, kurios įgalina valstybės e, narės, kaip įmanoma, geriau įgyvendinti tas nuostatas, dėl kurių susitarė taryba ir parlamentas, primdami teisės e, aktus ir taip pat ištisas spektras e, kitų priemonių. Ir kaip tik tai tai leidžia spręsti problemas, nebūtinai kreipiantis į teismą dėl iškylančių problemų. Galima ankstesnėje stadijoje išspręsti tais valstybėmis narėmis. Kitas mūsų darbo ramstis e, yra greitas veikimas sprendžiant iškylančias problemas ir e, darant tai dialogo platmeje. Ir čia mm, komisija fiksuoja keturis prioritetus. Visų pirma, Čia kalba sukasi apie e, tuos teisės aktus, kurių taikymas e, kelia problemų. Antras, valstybės, kai valstybės narės kvestionuoja teisingumo teismo e, e sprendimus. Ir e, taip pat e, e, tie atvejai, kuomet peti komitetas e, turi kompetenciją ir e, jūri komitetas, jūri kompetencijos e, srities dalykai. Aišku, ir mūsų piliečiai ir įmonės teikia tam labai didelę svarbą ir todėl e, ombudsmenų vaidmuo čia iškyla e, kaip labai svarbus, nes e, Būtent į juos kreipiasi piliečiai, spręsdami iškylančias problemas, kusdamėsi dėl jų. Komisijos nuomonė, bendradarbiavimas šiuo lygmeniu tarp ES institucijų ir kitų šio proceso dalyvių, su pirma ombudsmenų, yra taip pat esminės svarbos dalykas ir e, komisija jau yra surengusi e, seminarą šituo klausimu prieš e, dviejus metus ir mano, kad reikėtų renkti ir kitų panašių renginių. Audito rūmai taip pat yra parengę ataskaitą kurioje atsispindi e, Europos komisijos pastangos įgyvendinant, e, siekiant tinkamo ES teisės įgyvendinimo. Kaip aš e, sakiau, mes e, esame numatę tam tikrus e, prioritetus, kad veiktume greičiau, kad sustiprintume bendradarbiavimą ir e, kontaktus su valstybėmis e, narėmis ir taip pat šiame kontekste e, užtikrinome informacijos e, sklaidą tarp piliečių. Mes taip pat atsižvelgiame į šitos ataskaitos išvadose, kuriuose kalbama apie tas rytis, kur reikia daugiau pastangų. Viena iš tų sričių yra piliečių nusiskundimai, peticijos. Būtent tai rodo, koks yra įvairių teisės aktų nesilaikymų ar pažeidimų e, lygis ir mes stengiame šioje srityje taikyti tinkamos vadybos e, principus ir siekiame užtikrinti, kaip ge, galima geresnį vertinimą, kad imtumėmės e, e, kuo tinkamesnių veiksmų. Tai yra, žinoma, iššūkis mums. Labai dažnai besiskundžiantis piliečiai prašo finansinių kompensacijų, tačiau ir kreipiasi į mus šituo klausimu, bet Europos komisija tuo neužsima, nacionaliniai biurai turi e, tuo užsiimti, todėl mes tengiamės piliečiams suteikti kaip galima daugiau informacijos, kad jie žinotų, į ką kreiptis tokiais atvejais, kad e, tos problemos išsispręstų, kita kryptis, kitas rytis, kur e, auditorumai mano, kad komisija turėtų intensyviau e, dirbti, yra e, skaidrumas ir komunikacija. Mes jau pagerinome padėtį šitais aspektais, tačiau atrodo, kad to kol kas dar nepakanka. Nes skaidrumas turi būti užtikrinamas be kita ko ir taikant atitinkamas e, skundų ar peticijų nagrinėjimo procedūras. kuomet yra konstatuojami e, pažeidimai, būtent tokios procedūros ir turi būti taikomos tais atvejais ir e, mes bandome tą procesą optimizuoti. Piliečiai e, kartais skundžiasi dėl to, kaip ES e, teisės aktus, pavyzdžiui, direktyvas perkelia jų valstybės narės ar jų institucijos ir piliečiai domisi taip pat, kaip tos pačios nuostatos yra perkeliamas kitose valstybėse. Tad šitais e, aspektais mes taip pat e, stengiamės pateikti kaip galima daugiau informacijos ir įmonėms, ir piliečiams nes e, tam, kad ES teisės nuostatos būtų perkeliamas optimaliai, šis procesas turi būti e, koordinuojamas su nacionaliniais parlamentais, nes jų vaidmuo perkelimo srityje yra esminės e, svarbos. Tad e, mes visi turime dėti pastangas, kad e, nuolat e, gerintumėme teisės aktų perkelimo ir įgyvendinimo aspektus, todėl kad tai nėra statiniai dalykai. Europos taryba, Europos Sąjungos taryba yra taip pat kreipusis į mus dėl įvairių kliučių, kurios vis dar egzistuoja vidaus rinkoje pašalinimo. Ir mes e, šitos klausimus nagrinėjome kartu su teisėkuros e, proceso partneriais ir labai dažnai, nagrinėdami šitos dalykus, mes e, konstatuodavome, jog teisės aktų perkelimas nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygmeniu kartais kelia problemų. Ir mūsų diskusijoje šitie aspektai taip pat, manau, bus labai svarbus. Linkiu visiems vaisingų ir įdomių diskusijų. Dėkuoju. Dėkuoju. Pone Gauer, iš karto suteiksiu žodį mūsų ombudsmeniai, poniai Oreiliai. Prašau, žodis jums. Uh, E, dėkoju. Labas rytas visiems. Aš džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame posėdėje, diskutuojant apie šį svarbų klausimą. Tai yra ne tik Europos projektas, tai yra taip pat ir proga suprasti, kokie iššūkiai kyla šiuo metu Europai. Žmonės turi suprasti, kokia yra situacija ir kaip būtų galima daryti įtaką e, teisės aktų leidimui. Tai yra demokratijos esmė, bet tai taip pat bet taip pat labai svarbu užtikrinti ir mūsų autonomiškumą. Mes turime e, suprasti, kad ne, patys galime daryti įtaką mūsų likimui. Naujosios technologijos e, vis e, daugiau yra panaudojamos kontroliai. Paprasti žmonės gali pradėti galvoti, kad jie patys ir nacionaliniai parlamentai neturi jokių kon, jokios kontrolės, e, negali kontroliuoti teisės aktų. Ir Euro, jungtinės karalystės e, lyderiai, breksito lyderiai e, E, minėjo būtent kontrolę referendumo metu. Jie suprato, kad žmonės, žmonėms tai yra aktuali tema, todėl kad kai žmonės jaučia, kad jie nebegali nieko kontroliuoti, tuomet yra mažiau pasitikima ir mūsų institucijomis. Nors institucijos yra ir demokratiškos, kontrolės kontrolės trūkumas e, yra dažnai minimas euroskeptikų, bet kai kurie politikai, kurie yra už Europą, taip pat e, kalba apie kontrolę, kai jie kaltina Briuselį dėl e, to, kad nebuvo teigiamai pas, ne, nebuvo pasiekta tinkamų rezultatų. Dažnai uh, yra kritikuojami politikai dėl to, kad jie e, nenori taikyti tam tikrų principų. E, kai yra kalbama apie ES e, teisės aktų prieimimo sprendimų, prieimimo skaidrumą, yra dažnai kalbama apie kontrolę. Europos piliečiai turi žinoti, kokios, kokią poziciją priima vyriausybė jų, jo šalies vyriausybė. Tai taip pat svarbu, kaip kad ir e, galimybė susipažinti su teisės aktais savoje valstybėje. Pažeidimo, pažeidimo procedūros taip pat yra labai svarbios. Praėjusiais metais komisija pradėjo 716 pažeidimo procedūrų. E, te, teismo procesai taip pat gali būti veiksmingi tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, kyla diskusijų dėl darbuotojų teisų. Piliečiai gali pasinaudoti savo patirtimi ir stengtis keisti teisės aktus. Europos e, e, piliečių iniciatyva taip pat yra labai svarbi priemonė, nors dar nepilnai išnaudojama. Mūsų, mano biure ir kitų obusmenų biure galima imtis veiksmų tam, kad būtų ryšys, atsirastų ryšys tarp piliečių ir nacionalinės administracijos per Europos e, ombudsmenų tinklą. Mes norime nutiesti tą tie, tuos tiltus tarp piliečių ir institucijų. Taip pat mes pradėjome vystyti ir paralelinius lygiai grečius tyrimus, kai yra kokiu nors atveju susiję su viešuoju interesu ir kai mes galime prisidėti prie darbo. Lisabonos sutartyje buvo numatyta, kad nacionaliniai parlamentai tiesioginį vaidmenį turi Europos institucijų veikloje. Pavyzdžiui, perkeliant teisės aktus, atnaunant mechanizmus, tokius kaip, pavyzdžiui, geltonosios kortelės procedūra. Uh, Europos reikalų komitetai taip pat yra svarbus. Tarp parlamentinis dialogas e, tik dar labiau sukonkretina šį vaidmenį. Aš džiaugiuosi, kad ir jūs dalyvaujate šiandienos posėdėje. Bet šalia mechanizmų ir procedūrų, kuriais galima naudotis darant įtaką, taip pat labai svarbu, kad žmonės suprastų, kad jie gali imtis vaidmens. Taigi reikia informavimo, žmonės turi galėti pasinaudoti priemonėmis. Žmonės ir nacionaliniai parlamentai turi daryti įtaką ir į tai turi būti žiūrima rimtai. E, parlamento nariai turi būti stiprus ir turi užmėgsti, padėti mėgstis ryš, ryšiams tarp piliečių ir institucijų. Europos e, piliečiams to tikrai reikia. Šiuo metu yra labai svarbu atsižvelgti į tai, ko nori piliečiai. Kai buvo diskutuojama apie teisę į vandenį, e, Keturis metus komisijai e, reikėjo diskusijų tam, kad būtų galima sureaguoti į šį pasiūlymą ir tam, kad būtų padarytas e, poveikis. Reikėtų, ko gero, pagalvoti apie Europos piliečių ir parlamento narių lūkesčius. Ir tai, kaip gali piliečiai daryti įtaką parlamento nariams. Labai svarbu pradėti didinti informatumą piliečiai ir parlamento nariai turi žinoti, kaip, gali, kaip galima padaryti, kad būtų išgirsti jų balsai. 2019 m. rinkimai bus lakmusų papirėlis, parodys, kaip yra reaguojama institucijas. Taigi labai svarbu, kad nepamirštume uh, mūsų gyventojų, jie turi suprasti, kad jie gali daryti įtaką Europos institucijoms. Dėkuoju Jums už e, dėmesį ir tikrai laukiu šiandienos e, diskusijų išvadų. Inspiring. Dėkuoju poniai Oreilį. Pradėsime, perėsime prie pirmosios diskusijų dalies, kuri yra E, skirta Europos Sąjungos institucijų, e, Europos Sąjungos teisės aktų perkelimui, e, taikymui. Ir diskutuosime mm, taip pat apie tuos teisės aktus, kurie yra jūrių ir petių komitetų kompetencija. Taigi, diskutuosime apie tai, kaip reikėtų įgalinti, suteikti galės Europos valstybių parlamentams. Dėl e, tarpininkavimo direktyvos norėčiau pasakyti, kad tai yra kirtinis akmuo, tai yra pirmoji Europos priemonė, kuri yra naudojama ginčių sprendimui civilinėse ir komersinėse bylose. Taigi mes stengiamės užtikrinti, kad būtų galimybė pasinaudoti teismais, kreiptis į teismus e, ir kad tai būtų padaryta greičiau. Ši direktyva yra labai svarbi priemonė tam, kad būtų galima skatinti kultūrą neparemtą bilinėjimus teisme Europos Sąjungoje. Tarpininkavimas sustiprina piliečių galimybę kreiptis į teismus, sumažina išlaidas ir taip pat yra sutrumpinamos diskusijos, sutrumpinamos teismo bylos. Tarpininkavimas atneša tikrai daug privalumų, yra taupumas laikas ir lėšos ir e, jis yra skirtas, e, e, yra tikrai naudingas abiems šalims. Teisės reikalų komitetas e, stebi šios direktyvos e, įgyvendinimą ir perkelimą, yra organizuojami e, posėdžiai, seminarai, diskutuojama su akademikais. Praėjusiais metais mes patvirtinome įgyvendinimo pranešimą, kuriame yra įvertinamas tarpininkavimo direktyvos poveikis piliečiams nuo jo įgyvendinimo, nuo jo įsigaliojimo direktyva, e, buvo padaryta išvada, kad direktyva buvo sėkminga, yra didinamas informuotumas apie tarpininkavimo privalumus, bet įgyvendinimas valstybėse narėse yra skirtingas, vyksta skirtingai. Štai dėl ko mes pateikėme rekomendacijas valstybėms narėms, pagal kurias reikia labiau skatinti tarpininkavimą. Taigi aš manau, kad mes tai aptarsime taip pat e, ir prezentacijų metu. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį poniai Marija Jose Martinas Iglesijas. Ji mm, dirba Europos parlamente e, Teisės reikalų komitete. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti dėl to, kad juriskonsultas neatėjo. Jis užsilaikė teisingumo teisme. Labai gaila jam, jis labai apgailestauja, kad negali dalyvauti, nes e, teisės tarnyba labai prisidėjo rengiant šį posėdį. Ir be to šios dienos tema yra svarbus, svarbi tiek parlamentui, tiek mūsų tarnybai. Teisinėje visuomenėje, tokioje kaip ES, E, teisės taikymo klausimas yra centrinis klausimas, kalbant apie mm, teisinę valstybę. Tai e, jeigu e, valdžia negali užtikrinti įstatymo efektyvumo, tai tada teisinė valstybė netgi neegzistuoja. Europos sąjungos teisės yra natūraliai trapi dėl to, kad reikia tarpusavyje susitarti 28 skirtingoms teisinėms kultūroms. ES yra e, decentralizuota politinė struktūra, nėra tikros e, vykdomosios valdžios, todėl e, valstybės narės turi taikyti teisę ir užtikrinti jos efektyvumą. Viena vertus tai reiškia, kad nacionaliniai parlamentai įsitraukia į ES teisės taikymą per e, nacionalinę teisę, kai neina kalba apie tiesioginį taiką, kai, taikymą kaip direktyvos, bet taip pat yra ir e, kitos struktūros, kurios įsitraukia į teisės taikymą. Kalbant apie perkelimą, e, tai čia e, susidurėme su labai daugeliu sunkumų. Dėl to, kad e, visų pirma jau mano minėtas tas skirtum, skirtumas tarp procedūrų ir tarp teisinių kultūrų, e, kaip parlamentas įsitraukia į šį darbą, kaip administraciniai įvairūs vienetai. Be to, per keletą metų labai padidėjo svetimų e, iki šiol nežinotų elementų įliejimas į nacionalinę teisę. Tiesioginis taikymas taip pat gali būti skirtingai interpretuojamas, skirtinga praktika gali būti taikoma. E, taigi, e, kalbant apie teisę, apie ES teisę, čia trūksta homogeniškumo. E, Ir mums dabar bus galima šiek tiek konkrečiau panagrinėti su šio tipo, problemom, e, šio tipo problemas. Kaip parlamentas e, yra susijęs su šiuo klausimu. E, komisija turi kontroliuoti, kaip yra taikomi įstatymai, o įstatymų leidėjai yra suinteresuoti komisijos kontrolę Tai yra reikalinga, kad galima būtų išmatuoti, kokį poveikį duoda tie veiksmai e, ir ES teisės aktų leidėjai turi žinoti tų įstatymų būklę, kaip jie taikomi, kokios problemos. E, taip pat turi būti taikomas e, ir paskutinis susitarimas, kuris e, sako, kad reikia geriau taikyti teisės aktus. Galutiniai rezultatai yra labai svarbus e, ir tokiame kontekste visiškai aišku, jog ES teisės aktų leidėjui labai svarbu bendradarbiauti su kitais parlamentais, su nacionaliniais parlamentais, mm, nes parlamentai perkelia teisės aktus į nacionalinę teisę ir be to kontroliuoja nacionaliniu mastu vykdomuosius organus. Taigi tai yra didžiulis vaidmuo, kuris tenka e, nacionaliniams parlamentams, nes jie gali pirmi pastebėti negerus simptomus, jeigu tokių atsiranda valstybėse narėse taikant naujus teisės aktus. Pabaigai norėčiau šiek tiek paminėti šios dienos būsimasias išvadas. Aš manau, kad reikia kelti klausimą, ar turime kaip nors institucionalizuoti šitą bendradarbiavimą. Ar tai e, parlamentų bendradarbiavimą. Jau parlamentų bendradarbiavimas ir taip egzistuoja. Taip pat ir politinį bendradarbiavimą norėčiau akcentuoti. Noriu priminti, kad e, kalbant e, apie e, priedus, tai tie priedai numato savo aštuntajame straipsnėje nuolatinius parlamentinius komitetus, finansinio stabilumo, Europolo ir užsienio reikalų. Taigi čia norėčiau visus paraginti, kaip galima bendradarbiauti būtų ateityje būtent šiuose platformose. Pirmininkė, dėkoju už pasiūlymus. Šie pasiūlymai, šiais pasiūlymais mes galėsime vadovautis visos dienos eigoje. Dabar galime pereiti prie įvairių e, analizų, tarpininkavimo direktyvą ir aš dabar norėčiau suteikti žodį profesoriui Giuseppe Di Palo. Tai yra teisės e, profesorius iš e, JAV. 15 e, minučių jums yra suteikiama. tell from the title, I decided to go straight to the point. Kaip rodo pavadinimas pranešimo, aš eisiu tiesiai prie tos mums rūpimos e, temos ir per 15 minučių pabandysiu paaiškinti, kodėl mano nuomonė e, ši direktyva ne, nepasiekė numatytų e, tikslų ir iš esmės labai toli nuo tų tikslų yra ir ką valstybės narės bei ES gali padaryti, kad šios problemos būtų išspręstos. Iš tikrųjų, 2000 Aštuntų metų direktyva yra susijusi su tam tikru paradoksu, kuris, yra, kuris susijęs su penkiais aspektais. Ši direktyva buvo labai geriama, labai daug buvo kalbama apie ją, tačiau po dešimties metų mažiau negu vienas procentas visų e, bylų e, vyksta per tarpininkavimą. Tik tai. Tai reiškia, kad pirmas direktyvos straipsnis, kuriame siekiama, kad būtų daugiau e, tarpininkavimo ir kuris e, garantuoja, kad bus toks subalansuotas ryšys su tarpininkavimo procedūra, tarp tarpininkavimo procedūros ir, ir, ir teisminių e, procedūrų. Vis dėlto tas ryšys neegzistuoja. 14 metais Europos parlamentui buvo e, pateikta studija, kurie buvo apskaičiuotos sąnaudos nesikreipimo į e, tarpinim, Tai nesinaudojimo tarpininkavimu. Ir tai sudaro e, nuo 20 iki 40 milijardų eurų per e, metus. Kita vertus, e, kadangi nėra naudojamas tarpininkavimo galimybėmis, teisminės sistemos yra apkraudamos daug labiau. Ir e, tai kainuoja galų gale daug daugiau. Vien tik tai teismo išlaidos sudaro 25 procentus visų e, tų e, išlaidų. Ir kitas aspektas yra paslėptos sąnaudos, kuomet nesinaudojama tarpininkavimu. Nes e, mes e, turime tikėtis, daug, kad bus daugiau o e, ne, nemažiau e, tarp, tarpininkavimo, o yra atvirkščiai. Ir todėl konfliktų, e, ginčių didėja. Nes nėra e, dėrybų, nėra tarpininkavimo, Ir tuo požiūriu mes procesą vertiname kaip fiasko. Tas e, paradoksas, apie kurį aš kalbėjau, iš esmės iš dalies yra e, sprendžiamas kai kuriuose ES valstybėse narėse, bet taip pat ir už jos ribų, tai yra e, Turkijoje. Italija iš ES valstybių labiausiai naudoja e, tarpininkavimą. Tai nereiškia, kad e, e, žmonės kreipiasi, kad, kad jie rečiau susiduria su, su įvairiais e, ginčiais. Aštu... 85 procentais e, atvejų Italijoje taikomos tokios taisyklės, kurios iš tikrųjų skatina naudotis tarpininkavimo. Ir įvyksta apie 2000 E, tokių tarpininkavimų per metus ir e, susitarama 65 procentais e, atveju. Pavyzdžiui, be kita ko ir prekybos rytyje. Toliau, kalbant apie mechanizmą tarpininkavimo. E, tai nėra prievolė, tačiau tai yra opt-in sistema, savanoriškai taikoma sistema. Tuo tarpu e, Italijoje sistema yra tokia, kad e, aišku pusės gali, gali pasakyti ne, tačiau e, E, šalis privalo bent jau pabandyti pasinaudoti tarpininkavimo e, galimybėmis. Ir 2003 e, metų tyrimė atsispindi tokios sistemos rezultatai. Tai yra Daniel Goldstein atliktas tyrimas. Ir čia taip pat uh, Mes e, matome, koks buvo konsensusas dėl e, organų dėl organų donorystės. Ir e, to būdu jūs matote, kokia yra padėtis. Vokietijoje, pavyzdžiui, žmonės turėjo užpildyti tam, tam tikrą formą, ar jie sutinka būti donorais ar ne, ir labai mažai žmonių pareiškė savo valią. Kur e, mėlyna spalva, čia buvo taikoma kita e, sistema. Čia žmonės e, t, e, nurodė, kad jie nenori, nenori e, būti e, donorais. Tad ir čia matote, kaip tik tai abiejų sistemų veikimo skirtumus - opt-in ir opt-out sistemos. Individai priima skirtingai sprendimus, taikant vienokius ar, e, ar, ar kitokius e, mechanizmus. kuomet yra galimybė pasirinkti arba teismą, arba galimybę e, susitarti, atrodo, jog pasirinkimas yra labai racionalus, tačiau e, iš tikrųjų žmonės ne visuomet elgesi racionaliai. Nes e, racionalumas ir kontrolės nebuvimas čia vaidina esminės svarbos e, E, vaidmenį. Labai dažnai, kuomet nėra aiškios e, sistemos, žmonės pasirenka kažkokį tipinį variantą, kuris automatiškai veikia. Ir taip e, gali būti, pavyzdžiui, pensijų kaupimo srityje. reikia, kad žmonėms absoliučiai, kad piliečiams būtų absoliučiai viskas aišku, kad tie galimi variantai būtų e, akivaizdus ir lengva būtų juos pasirinkti, nes antraip žmonės renkasi labai neracionaliai. E, Opt-out me mechanizmas e, funkcionuoja gerai, kuomet yra numatytos tam tikro pobūdžio e, prievalės. Ir aišku, turi būti keliami klausimai, kokios turi būti sąnaudos, kokios priimtinos e, sąnaudos. Labai daug e, teisėkuros institucijų aiškiai nemato šitų aspektų. Čia taip pat turi būti galvojama apie praktinį įgyvendinimą ir kuomet uh, sistema yra racionali, žmonės nori ją naudojasi. Reikia reklamuoti tarpininkavimo kultūrą ir tuomet e, žmonės e, noriau ją naudosis. Ovidijus yra pasakęs, aš puikiai suprantu, koks yra geriausias variantas, tačiau pasirenku blogiausią. E, lygiai taip pat e, padaro ir labai dažnai e, žmonės. Nes e, jeigu nebūtų, pavyzdžiui, prievalės važinėti motociklai su šalmu, kas iš principo savanoriškai tai darytų dabar. Teisingumo teismas ir čia paminėtina, paminėtina Alasinį e, bylą, jau e, yra e, bandęs koreguoti tą procesą. Tad šis teisingumo teismo sprendimas, ši teismo praktika jau yra labai svarbi ir labai svarbu, kad sistema būtų veiksminga ir greitai įgyvendinama. Europos e, Teisingumo teismas čia yra pateikęs tam tikras e, e, gairias, yra aišku ir empirinių daug duomenų, kurie kalba tarpininkavimo sistemos naudai. 14 metais parlamentas svarstė, ar reikia pakeisti penktą straipsnį atsižvelgiant į šitos duomenys nes e, šalis turi bent jau e, susitikti, nebūtinai yra prievalė pasirinkti tarpininkavimą, bet e, turi būti palengvinta opt-out galimybė. 2016 metais direktyva buvo vėl iš naujo vertinama ir tas pasiūlymas vėl buvo pateiktas, tačiau Europos parlamentas nieko nepadarė. Paskui vėliau 17 metais jis ir vėl, nors galėjo pakeisti direktyvą, bet jos nepakeitė. Europos parlamentas nusprendė, jog e, geriau palikti padėtį tokią, kaip yra ir na, nacionalinės teisėkuros institucijos tuo būdu dabar yra tokioje nelabai aiškioje e, padėtyje. E, nes e, sistema opt-out nėra pakankamai aiškiai apibriešta ir dėl to kai kuriuose valstybėse gali iškilti konstitucinio pobūdžio e, problemų. Mm, tokia padėtis yra e, probleme, problematiška Ir nepamirškime, kad dėl to nukenčia piliečiai ir įmonės, todėl kad e, būtent, būtent ir piliečiams, ir įmonėms reikėtų aiškių nuostatų. Aš e, norėčiau pasakyti šio parlamento e, nariams, kurie nedalyvaus rinkimuose, jog linkiu jiems e, ko geriausios e, kloties, o tiems, kurie dalyvaus rinkimuose, taip pat linkiu ko geriausios e, kloties ir turbūt jums teks vėl paskui diskutuoti šitais klausimais. Dėkoju profesoriui už tokią įtikinamą kalbą, tokį įtikinamą pasisakymą, pranešimą, o dabar galime suteikti galimybę pateikti dalyviams klausimų. Galbūt ne tik tai klausimų, bet ir komentarų, galbūt ir kokių nors e, pavyzdžių, rodančių, kaip tarpininkavimas veikia valstybėse narėse, pasiteisina ar nepasteisina. matau norinčių pasisakyti. Tad Marijai žodis komentarams. Jūs e, e, sakėte, kad ES teisėkuros institucijos patyrė fiasko, nes nedavė iškių instrukcijų. Tačiau tai yra labai sudėtingas teisės e, aktas, kuomet ši direktyva buvo priimama, tai tai užtruko labai daug e, metų, buvo išleista baltoji knyga to proceso pradžioj ir paskui direktyva, man atrodo, įsigaliojo 12 e, metais, 12 buvo perkelimo e, galutinė data kai kuriuose valstybėse narėse, tad tarp, tos tarpininkavimo sistemos neegzistavo e, tuo metu. Ir dėl subsidiarumo principo Europos parlamento pozicija buvo tokia, kokia, kokia buvo. Nes e, tai reiškia, kad ta direktyva buvo bandoma harmonizuoti padėtį, kuri de facto ne, buvo labai nevienoda. E, Ir dar dėl to iškylo labai daug skirtumai gyventinant tą direktyvą skirtingose valstybėse narėse. Aišku, aš sakydamas, kad fiasko aš nenorėjau šiaip dirbtinai atkreipti jūsų e, dėmesio. Man atrodo, kad procesas 99 metais prasidėjo Tamperė, paskui e, E, buvo 2004 metų, 2008 priimta ta direktyva, dar vėliau. Ir e, kadangi aš 95 e, metais um, pradėjau užsiimti šitais uh, klausimais, tai galiu pasakyti, kad uh, visi džiaugiasi tuo metu, kad įsigaliojo ta direktyva, tačiau e, nebuvo patenkinti konkrečių turinių. E, ir kai sakiau, kad fiasko, tai turiu galvoje, kad e, Europos Sąjungos e, teisėkoros partneriai jau suprato, kas gali būti realiai veiksminga ir neveiksminga. E, Italijoje tarpininkavimo nuostatos jau e, egzistavo nuo anksčiau, kaip ir e, Prancūzijoje. Nuo 2008 metų iki e, 14 metų buvo atlikti tyrimai, studijos siekiant įvertinti pažangą e, Ir e, čia iš principo kalba sukosi netgi ne apie mąstymo mentaliteto pasikeitimus, bet e, apie tinkamas teisėkuros e, nuostatas, apie jų veiksmingumą. Ir vis dėlto mes dabar matome, kad dažniau kreipiamasi į, į teismą. Tuo tarpu valstybėse narėse, kai kur yra taikoma opt-in sistema, kai kur opt-out, bet palyginę mes matome, kokie yra rezultatai. I would like, as, as you made an explanation by Of, uh... Kadangi jūs komentavote ir piliečių psichologijos kai kuriuos apsektus, galbūt uh, jūs galite paaiškinti ir Europos parlamento narių e, veiksmų psichologinius e, motyvus. Taip, aš manau, kad taip. Vienas iš jūsų kolegų kalbėjo panašiame e, posėdėje. Ir e, aš tuo metu kalbėjau apie pri, privalomas, e, privalomo pobūdžio priemonės. Tuo tarpu Europos parlamento narė, kuri kalbėjo tuo, tuo, tuo klausimu, jinai man sakė, kad visa tai, kas yra privaloma, jau savaime sukelia neigiamą nusistatymą. Penkto straipsnio antra dalis kalba apie tai, kad e, valstybės narės turi teisę rinktis tokį variantą su sąlyga, kad nėra pažeidžiama kreipimosi į teismą teisė. Tad e, e tame, šiame kontekste e, tarpininkavimas yra galbūt suvokiamas e, kaip tam tikra riziką. Ir iš principo čia susidaro dvi stovyklos. Viena už, kita, kita prieš. Bet tikslas yra pasiekti pusiausvyrą tarp abiejų šitų galimybių. Mes turime daug duomenų iš viso pasaulio, kurie rodo, jog optin sistema yra neveiksminga. Kita vertus, e, šalis besiginčiančios negali būti priverstos rinktis tą e, e, ar kitą variantą. Mes turime nagrinėti padėtį ir nuspręsti, kiek pasiteisina tas ar kitas modelis, kaip juo patenkinti ar kaip jį vertina uh, profesionalus teisininkai, nes e, labai daug teisininkų dabar pasisako už tą alternatyvinį tarpininkavimo e, modelį. Tačiau reikia drąsos, norint, e, reikia atviro požiūrio norint įtvirtinti tą tarpininkavimo modelį. <laughs> I don't want to transform that in a dialogue, but uh, I suppose I was in, the, in this side of the... Mm, nenorėčiau, kad tai kad taptų dialogu, bet 2007 metais e, aš dalyvavau tame posėdėje. Man tas žodis failure, mm, fiasko iš tikrųjų šoko nekelia. Aš e, pritariu jūsų analizai, nes e, būtent dėl šios priežasties tarpininkavimo direktyva, direktyva ir yra. Todėl, kad ne visose valstybėse narise ji tinkamai vienodai veikia, dar vienodą poveikį. Bet jūs parodėte, kad skirtingose šalise skirtingai veikia, e, direktyva jį, jį daro skirtingą poveikį ir tai yra e, normalu. Todėl, kad mediacijas, tas tarpininkavimas veikia skirtingai. E, aš pritarsiu jums, bet taip pat prieštarausiu ir pats savo, todėl kad tarpininkavimo modelis, kuris veikia, jis, jis būtent paremtas tą direktyvą Italijos ir Turkijos bet Graikijos teisės aktai, kurie dabar yra sustabdyti e, šioje srityje, yra paremti ta direktyva. Ta direktyva iš tikrųjų buvo mažai e, nurod, nurodomojo pobūdžio. Ir dėl to kai kurie teisės akto leidėjai e, vienaip įvertino nuostas, kiti kitaip. Aš norėčiau, kad būtų teisės aktų leidėjai nukreipiami tinkamą linkme. Štai dėl ko aš manau, kad po dešimties metų direktyva patyrė fiasko. 2013 metų Italijos teisės aktas buvo patvirtintas po dviejų, trijų metų e, ginčių konstitucinėme teisme. Mm, buvo siūlomas vienas būdas, paskui antras ir galiausiai trečias buvo patvirtintas. Jeigu būtų pasirinktas metodas, kurį aš jums nurodžiau skaidrėse, būtų buvę mažiau e, kilančių klausimų. E, taigi, mm, direktyva tikrai galėjo padaryti didesnį poveikį, jeigu būtų buvę daugiau nuostatų nukreipiančių tam tikrą linkmę būtent toje pačioje direktyvoje. So no... Taigi, jeigu nėra daugiau komentarų, norėčiau išgirsti iš tikrųjų iš valstybių narių. Uh, kaip tas tarpininkavimas veikia valstybėse narėse, bet nematau nieko, kas norėtų pasisakyti. Tai tuomet padarykime pertraukėlę. Baigime pirmąją sesiją, kita sesija prasidės. Kita sesija yra skirta e, valstybių ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo mūsų pirmininkas, e, po, pirmininkaus ponas Čekė, bet dėje šiuo metu jis balsuoja komitete, grįž už dešimties minučių, taigi padarykime trumpą pertraukėlę. Dėkuoju.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 So, uh, ladies and gentlemen. If... Ponios ir ponai, mėly draugai, manau, kad turime pratesti posėdį. Man tikrai didelė garbė pristatyti poną, ponę Martą Balesterus. Tikiuosi, kad teisingai pasakiau pavardę. Uh, Sveika atvykusi į mūsų posėdį. Man, mums malonu, e, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. E, ji yra teisės ir politikos patarėja, patarėjo um, e, iš Briuselio. E, ji pristatys 2014 metų direktyvos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo. Uh, perkelimo ir gyvendinimo klausimus. Dėkoju Jums už tai, kad atvykote šį posėdį. Galite kalbėti kiek norite, 20 ar 30 minučių, kiek Jums tai reikia. Prašau, žodis Jums. Dėkoju, dėkoju Jums už suteiktą galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Norėčiau Jums pristatyti 2014 metų e, direktyvą dėl poveikio aplinkai vertinimo. Šią prezentaciją norėčiau pristatyti parlamentui tam tikrus svarbiausius šios direktyvos elementus – ir norėčiau atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Nes ir kitų, kito, kaden, kitos kadencijos metu reikės, reikėtų tam tikrus elementus atsižvelgti. Ši direktyva, nors ir įsigaliojo 2013 metais, vis dėlto ji turi būti perkelta į teisės aktus nuo 2017 metų. Šiuo metu Europos komisija vertina teisės aktus, apie kuriuos informavo valstybės narės. Ir svarbu, kad Europos parlamentas savo įgyvendinimo teisės aktų įgyvendinimo ir perkelimo valstybės į valstybių teisės aktus e, vaidmens kontekste kreiptų dėmesio svarbiausiams elementams, į svarbiausius elementus ir užtikrintų, kad jie tikrai visi būtų perkelti į nacionalinę teisę. Ši direktyva numato, kad kas šešerius metus nuo 2017 metų gegužės 16 dienos Valstybės narės turi informuoti apie e, pateikdami duomenis e, susijusius su direktyvos įgyvendinimu. Tai reiškia, kad valstybės narės turi rinkti informaciją, todėl kad turi pateikti komisijai duomenis, tai turi būti kiekybiniai duomenys susiję su poveikio vertinimu valstybėse narėse, su jo taikymu, turi būti pateikiama informacija susijusi su kaina, išlaidomis. Ir turi būti pateikiama informacija, ar tame poveikio vertinime tikrai buvo visi duomenys, kurių reikalavo direktyva. Dėl tos priežasties valstybės narės na, negali laukti šešių metų prieš pateikdami informaciją komisijai. Taigi svarbu, kad Europos parlamentas, bet taip pat ir nacionaliniai parlamentai užtikrintų, kad valstybės narės tikrai kuria sistemas, kurių reikia tam, kad būtų tinkamai kasmet arba reguliariai renkama informacija, tam, kad uh, už šešių metų valstybės narės turėtų pakankamai informacijos, kurią galėtų pateikti. Ši direktyva yra sena. Ji buvo pradėta ruošti 1985 metais. Pagrindiniai jos tikslai buvo užtikrinti aplinkosaugos klausimų integravimą į sprendimų prieimimą. Taigi prieš suteikiant pritarimą tam tikram privačiam arba viešam projektui, turi būti atliktas poveikio vertinimas. Jis turi būti išanalizuotas. Štai kuo ir siek, kur siekiama šią direktyvą. Taigi pagrindinis tikslas yra aplinkos apsauga. Direktyvos patvirtinimo metu pagrindinis tikslas buvo ne tik saugoti aplinką, uždraudžiant tam tikrus projektus, buvo siekiama stengtis užtikrinti tvarų įvystimąsi. Direktyva buvo atnaujinta kelis kartus, Tai buvo padaryta siekiant pritaikyti, pristaikyti prie technologinių pokyčių. Pavyzdžiui, kai buvo patvirtinta Anglijos dioksido surinkimo ir saugomo direktyva arba kai buvo patvirtinta Airijos direktyva. Tam, kad būtų galima įtraukti taip pat ir viešai dalyvavimą šį procesą visuomenės dalyvavimo šį procesą. Direktyva numatyta, kai direktyva buvo jau gyventinama 25 metus, komisija nusprendė įver, įvertinti jos įgyvendinimą ir peržiūrėti. 2012 metais pateikė pasiūlymą dėl naujos direktyvos, kuria siekiama spręsti tam tikras problemas, kurios kilo peržiūrimo laikotarpiu. Tai buvo, pavyzdžiui, administracinės naštos mažinimas arba procedūrų vertinimo metu supaprastinimas. Taip pat buvo sustiprinti ir tam tikri aplinkosaugos tikslai, kurie šiuo metu yra skubesni, svarbesni negu anksčiau. Pavyzdžiui, klimato, atsižvelgiant į klimato kaitą ir biologinę vairovę. Taigi, kokie yra svarbiausi šios direktyvos elementai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį kitų laikotarpių? Visų pirma, mes turime pripažinti, kad ši direktyva yra ganėtinai procedūrinio pobūdžio. Yra trys pagrindiniai etapai. Pirminis vertinimas, tai yra projekto aptarimas, analizė. Tuomet reikia nuspręsti, ar projektas, ar projektui bus taikomas poveikio vertinimas. Taip daroma per, taip vadinamą, screening procesą. Tai yra daroma e, remiantis projektų poveikiu, dydžiu arba vieta. Kai baigėsi šis etapas ir nusprendžiama, jeigu nusprendžiama, kad bus daromas poveikio vertinimas, tuomet perinama prie kito etapo, kuris vadinasi scoping. Apžvalgos, kuomet yra pradedamas poveikio vertinimas ir paskutinis etapas yra poveikio vertinimo patvirtinimas. analizuojamas būtent projektų turinys ir poveikis aplinkai. Direktyva, direktyvoje pirmą kartą apibrėžiama, ko reikalavimo iš poveikio vertinimo, pavyzdžiui, kokia informacija turi būti pateikta tam, kad būtų užtikrinta, kad poveikio vertinimas yra atliekamas tinkamai. Taip pat yra nurodomas, koks turi būti būti poveikio vertinimo procesas, kok, kaip turi vykti šie trys etapai, pavyzdžiui, poveikio vertinimo ruošimas, iš ankstinė informacija, kuri turi būti pateikiama, kokios konsultacijos turi vykti, kompetitingos institucijos taip pat turi analizuoti informaciją ir koks, kaip turi būti patvirtintos išvados. kokie yra elementai, kurie buvo e, patvirtinti nauja direktyva. Tai yra, pavyzdžiui, aplinkos e, faktorių elementų apimtis, elementų, kurie turi būti vertinti apimtis. Jie turi būti analizuojami lyginant su pagrindiniu scenariumi. Reikia atsižvelgti į esamą aplinkos situaciją ir atsižvelgti į galimas tendencijas. Remiantis šią situaciją, šią, šią, šią analizę, Turi būti įvertinta, ar projektas darys didelį poveikį aplinkai ar ne. Tie faktoriai, kuriuos reikia atsižvelgti, yra pavyzdžiui vanduo, žemė ir oras. Ankstesnėje direktyvoje šie elementai taip pat buvo, bet nauja direktyva buvo numatyta, kad reikia atsižvelgti taip pat ir į poveikį klimato kaitui. Ir direktyvos ketvirtame priedė yra nurodyta, kad uh, Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į klimato kaitos švelninimo elementus, emisijas į orą ir prisitaikymo prie klimato kaitos faktorių. Direktyvoje taip pat pabrėžta, kad būtina vertinti poveikį ir biologiniai įvairoviai. Šiuo metu, šiuo atveju biologinė įvairovė yra buveinės ir rūšis, kurios yra saugojamos e, pagal gamtos direktyvą. Direktyvos, dar, kitas, dar vienas tikslas, direktyvos tikslas yra užtikrinti nuoseklumą su kitais teisės aktais. Gam, gamtai skirtose direktyvose taip pat yra numatyta, kad turi būti taikomas poveikio aplinkai vertinimas. Uh, analizuojant poveikį biologiniai įvairoviai, buvenėms ir rušiams. Taigi sunku vyk, vykdyti poveikio vertinimą ir vertinimą remiantis gamtos direktyvomis. Taigi yra stengiamasi uh, suvienyti visus šiuos vertinimus tam, kad būtų tik viena procedūra. Ir būtų atsivilgiama taip pat ir į poveikį biologinį vairovį. Poveikio vertinimo direktyva vystomas, vykdomas vertinimas yra platesnis negu biologinės įvairovės vertinimas. Svarbu užtikrinti, kad būtų pasitelkiama viena procedūra, viena bendra procedūra ir vienas, būtų vienas rezultatas, bendras rezultatas. To reikia siekti visose valstybėse narėse. Taigi pagrindinis scenarijus turi būti panašus visur, visais atvejais reikia remtis Europos komisijos e, dokumentais, e, kurie yra įtraukti. Į vertinimo direktyvą. Komisija siūlo taip pat metodus, kuriais remiantis galima apibriežti tą baseline scenarijų, pagrindinį scenarijų. Kiti elementai, reikalauja, kurios, kurie, kurių reikalaujama šio direktyvoje, yra pasitelkti kumulacinį požiūrį. Ankstesnėse direktyvos versijose viena iš pagrindinių problemų buvo tai, kad nemažai projektų buvo suskaidyti į smulkesnės dalis tam, kad projektui ne, ne, nebūtų, nereikėtų taikyti poveikio vertinimo. projekto trumpinimas, mažinimas būtent buvo pakankamas tam, kad nereikėtų atlikti poveikio vertinimu. Buvo pateikta daug peticijų dėl šio tokių panašių atvejų ir buvo sukaupta Teisingumo teismo patirties šioje srityje. Ir teismas nurodė, kad visi poveikio, visi projektai turi būti vertinami, jiems turi būti atliekamas poveikio vertinimas. pasitelkiant kumuliaciniai požiūrį. Ir turi būti vertinami ne tik esami projektai, bet ir ateities projektai. Italijoje neseniai buvo analizuojama nagrinėma byla ir Tuomet Teisingumo teismas nurodė, kad ir ne tik esami, bet ir ateities projektai turi būti vertinami. Taigi, dėl to direktyvoje yra nurodoma, kad reikia analizuoti visų projektų bendrą apimantį, visą apimantį kumulacinį poveikį tam tikroje srityje. Dar vienas elementas, į kurį reikia analizuoti, į kurį reikia atsižvelgti, yra tai, kad direktyvoje yra nurodoma, kad reikėtų aprašyti visas alternatyvas, į kurias buvo atsižvelgta ir taip pat visas priežastis, dėl kurių buvo pasitelkta tam tikra viena opcija, vienas variantas. Ir taip pat turi būti palyginti visi variantai, vis, vis, visi, visos parinktys. Dar vienas klausimas, kuris buvo iškeltas peržiūrint direktyvą, buvo toks kai kompetitinga institucija priima sprendimą e, vystyti projektą arba neleidžia jo vystyti, tame sprendime turi būti pateiktas priemonių, kurių reikia imtis projekto vystymo, vystytojo iniciatyva aprašymas. Tokių priemonių reikia tam, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai arba kad jis būtų pašalintas. Toks sprendimas jau buvo printas anksčiau, bet nebuvo stebėjimo, nebuvo numatyta stebėjimo mechanizmo, pagal kurį būtų galima vertinti, ar projekto vystytojas, vykdytojas tikrai prisitaikė prie šių reikalavimų. Na, o šioje direktyvoje jau numatyta prievolė kad reikia pasiteikti stebėjimų e, mechanizmą. Turi būti numatyti parametrai, kuriais bus remiamasi, vertinant projektą ir kiek laiko bus stebima, stebimi tolesni veiksmai. To reikia tam, kad būtų galima įvertinti direktyvos veiksmingumą. Dar vienas elementas, kuris yra svarbus, yra visuomenės dalyvavimas. Direktyvoje sustiprinta būtinybė dalyvauti visuomeniai yra kalbama apie veiksmingą dalyvavimą. Visuomenė turi būti pateikiama informacija prieš patvirtinant projektą. Ir yra nurodoma, kokia informacija turi būti pateikiama tam, kad galėtų visuomenė sureaguoti į projektą. Taip pat reikalaujama pateikti tą informaciją elektroniniu formatu. Tai reiškia, kad ir uh, kompetitingos institucijos svetainėje, tos institucijos, kuri turi, būti, kuri turi priimti sprendimą, turi būti pateikiama ši informacija. Taip pat direktyvoje yra numatyta, kad kai sprendimas yra priimtas, ta informacija turi būti tapti vieša, paviešinta. Tai reiškia, kad taip pat turi būti atskleisti ir konsultavimosi šaltiniai, kokios buvo reakcijos iš visuomenės kaip buvo atsižvelgta į šias reakcijas ir taip toliau. Tai yra svarbu, todėl kad teisingumo teismas jau nurodė, kad tokia informacija turi būti pateikta, bet tik prašant, tik piliečiams arba asmenims, kuriems šis klausimas aktualus, prašant. Bet direktyvoje siekiama dar daugiau. Yra nurodoma, kad ši, direkt... ši informacija turi būti pateikiama automatiškai, niekam net nepaprašus. Na, o kalbant apie įgyvendinimą ir direktyvos e, perkelimą į nacionalinę teisę, kokia situacija yra šiuo metu? 2017 m. gegužę valstybės narės turėjo patvirtinti teisės aktus, kuriais yra perkeliama ši direktyva į nacionalinę teisę. Iš viešos informacijos mes žinome, kad komisija pradėjo pažeidimo procedūras dėl vėlavimo e, perkelti į teisę arba dėl komunikavimo vėlavimo. E, šios, šios, šios pažeidimo procedūros buvo pradėtos 21 valstybė nariai ir 28. Mes tikimės, kad turint omenyje 260 straipsnio trečią dalį, bus skirtos baudos ir e, tai padarys poveikį. Mes žinome, kad e, didžioji dalis valstybių narių jau informuoja apie teisės aktus, nors ir vėluoja, ir komisija vertina direktyvos e, perkelimo nacionalinę teisę tinkamumą. Taip pat ir mano įmonė iš dalies imasi šios veiklos. Poveikio vertinimai direktyva įsigaliojo 14 metais, bet poveikio vertinimas yra renkamas nuo 2017 metų, kuomet buvo pradėta patvirtinti, buvo pradėti tvirtinti nacionaliniai teisės aktai. Mes žinome, kad kai, kai kuriuose valstybės narėse dar bus patvirtinti teisės aktai. Mes žinome, kad tokiuose šalyse kaip Airijoje, informacija apie tą teisės aktą buvo paskata iš anksto ir buvo pradėtos viešosios konsultacijos. Prancūzijoje e, valstybės taryba informavo apie direktyvos pažeidimą dėl to, kad nebuvo vengiama interesų konfliktų tarp kompetitingų institucijų, kurios priima sprendimus dėl projekto. Kai kompetitingo institucija pati rengia projektą, tai yra naujas direktyvos elementas, dėl kurios kilo lygiai grečių problemų, lyginant su ankstesnėmis direktyvos versijomis. Ir į tai atsižvelgiama naujoje direktyvoje. Taigi, Svarbu, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai užtikrintų, kad šie elementai yra tinkamai sprendžiami per nacionalinę teisės aktą, nacionalinę teisės sistemą. Taip pat dėl šios direktyvos buvo nemažai pateikta skundų, 12 procentų buvo pradėta mm, pažeidimo procedūrų dėl poveikio vertinimo direktyvos ir aplinkos saugos teisės aktų. 2016 metais 70 iš 348 skundų mm, buvo būtent dėl šios direktyvos ir taip toliau. Taigi skaičiai yra ganėtinai dideli. Dėl šios priežasties komisija pateikė, parengė gairias, kaip reikėtų gyvendinti šią naują direktyvą. Šios gairės papildo tas anksčiau galiojusias gairės. Nežinome, kaip ši direktyva bus įgyvendinta, todėl kad dabar dar esame, dabar dar tik yra pirminis etapas, bet yra tam tikrų sričių, kuriuose kils problemų. Pavyzdžiui, ką E, ką reiškia tas ženklus poveikis aplinkai? E, ši koncepcija yra apibriešta, bet komisija stengiasi pateikti per garės informacijas, ką reiškia tas terminas ženklus poveikis ir ką koks turi būti pirminis scenarius, kokie turi būti metodai, kuriuos reikia naudoti vertinant tą ženklų, ar tas poveikis ženklus ar ne. Yra vienas projektas, kuris vadinasi Imperija. Ir e, jame yra pateikiamas e, metodas paremtas Excel modeliu, Excel e, sistema. Ir per jį galima tinkamai išanalizuoti taip pat ir galimas alternatyvas. Taigi, baigdama, norėčiau pasakyti, kad Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai turėtų užtikrinti, kad direktyva, direktyvos įgyvenimas būtų tinkamai stebi, stebimas ir kad tie elementai, kurie buvo paminėti šiandieną, turėtų tinkamai turėtų būti tinkamai perkelti į nacionalinę teisę ir turėtų būti tinkamai įgyvendinti. Aš esu pasirengusi atsakyti į visus galimus klausimus. Dėkuoju. Thank you very much indeed. It was... Ačiū. Labai profesionali analizė, labai įdomus pranešimas, kuriame buvo pakomentuotos uh, iškylančios problemos, kuriuose valstybėse narėse. E, ir pažeidimo e, procedūros, 21 pažeidimo procedūra. Aš manau, kad iš tikrųjų svarbu nusiųsti tam tikrą signalą dėl šitų dalykų. Dabar pradedame diskusiją šito klausimo. Jeigu turite klausimų ar, ar komentarų, tai e, Prašom, ponas David Lau, kuris yra e, anksčiau dirbęs e, peti komitete Europos e, parlamente, nori pasisakyti. Dėkoju. Dėkoju, kad suteikėt man, man žodį. Kaip e, suprantu, tai išimties tvarka tik tai gali būti suteikiamas. E, E, žodis tokiams dalyvams kaip aš. Aš norėčiau e, pasakyti keletą žodžių mūsų aptariamų klausimų ir pabrėžti, jog pirminės direktyvos peržiūra vyko didelė dalimi dėl to, kad buvo daug peticijų iš įvairių valstybių e, narių. Aš dirbau Envi komitete, taip pačiame parlamente. Ir būtent iš šio komiteto buvo pagrindinis impulsas, kad reikia peržiūrėti tą e, direktyvą. Sara e, atliko labai svarbu vaidmenį apdarojant tą informaciją, e, kuri slipėjo peticijose ir ponas Huntis tuo metu buvo nuomonės referentas. Jisai pabrėžė tas e, spragas, kurios egzistavo e, ank ankstesnėje e, direktyvoje, o šios dienos seminaro tikslas kaip tik tai ir yra įgalinti nacionalinius parlamentus spręsti tas problemas, kurias kelia piliečiai. Europos parlamentas atspindi taip pat Europos e, piliečių nuomonę ir privalo reaguoti į, į ją. Kaip e, sakė prieš tai e, kalbėjusi kalbėtoje, vis dėlto daug dar problemų yra ir kyla klausimas, kodėl E, peržiūrėtos, pakeistos e, direktyvos įgyvendinimas taip sunkiai e, vyksta. Kodėl yra tiek pažeidimų, tie pažeidimai atspindi padėtį. Ir tai taip pat atspindi valstybių narių vengimą įgyvendinti veiksmingas priemonės, kad ta direktyva būtų perkelta tinkamai. Ir čia kalba sukasi apie tam tikras infrastruktūras, pavyzdžiui, kaip kad Prancūzijoje, Lori regione, infrastruktūras, kurios daro neigiamą poveikį e, aplinkai ir e, parlamentas gavo informacijos ne tik tai dėl direktyvos, dėl poveikio vertinimo pažeidimų, dėl e, paukščių buveinių direktyvos nuostatų pažeidimų. Ir e, e, tuo būdu Europos parlamentas identifikuoja tas iškylančias e, problemas ir e, šitais atvejais mes, mes turime bendradarbiauti, be jokios abejonės, e, tie, kas dirba nacionaliniu lygmeniu su Europos parlamentu, todėl kad labai dažnai skundžiamasi dėl didelio masto infrastruktūrų, tai būna susiję su didelėmis sumomis, su įvairiais interesais Ir e, tie projektai yra įgyvendinami net ir po to, kuomet e, piliečiai jau yra pateikę e, skundą ar piliečių grupės. Valstybės narės turi apsaugoti aplinką, rušių įvairovę, turi taip pat ginti piliečių teisės. Konkrečiame mano minėtame pavyzdyje čia paukščių direktyvos nuostatos e, konkrečiai yra e, pažeidžiamas ir tam, kad e, tos, e, tos problemos būtų tinkamai sprendžiamos, reikia tikslinių veiksmų. Europos komisija turi veikti labai proaktyviai, imdamasi priemonių dėl tokių pažeidimų ir pats geriausias būdas spręsti tas problemas yra glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir valstybėmis e, narėmis, nes uh, ta direktyva buvo peržiūrėta, to tarpu mes matome, kad net ir peržiūrėtos nuostatos nėra šimtų procentų veiksmingos. Dėkoju. Ar dar būtų kokiu nors pasisakymu, komentarų, pastabų? Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimą e, pranešėjai dėl interesų konflikto asp aspekto ir kaip tai yra sprendžiama direktyvos e, platmeje. Aš pritariu e, anksčiau kalbėjusiam kalbėtojui, kuris e, sakė, jog labai daug skundų iš valstybių yra susijusių su šita direktyva. Ši direktyva yra be galo svarbi, todėl kad e, jinai leidžia piliečiams kreiptis dėl problemos sprendimo E, būdų ES e, lygmenių. Nes, e, pavyzdžiui, kalbant apie leidimus statybai, dažnai piliečiai priklauso nuo nacionalinių institucijų ir piliečiai susiduria su labai didelė frustracija, kuomet yra išduodami statybos e, leidimai didelio masto projektuose ir tai yra nacionalinė prerogatyva. Tačiau ta e, direktyva yra vienintelis instrumentas, vienintelė priemonė leidžianti piliečiui apskusti tokius e, projektus europinių lygmenių, kuomet tie projektai daro neigiamą įtaką aplinkai. O kita vertus, poveikio vertinimo tyrimai kartais yra finansuojami pačių tų projektų e, organizatorių ir tuomet iškyla interesų konfliktas. Nes jeigu jie yra užsakovai tų poveikio vertinimų, tai e, tai, kas turėtų būti profesionalus ir nešališkas vertinimas, e, dėl poveikio aplinkai kokio nors labai didelio projekto, galų gale tampa ir dažniausiai taip e, atsitinka e, labai šališku dalyku ir tokio didelio projekto pateisinimu, tik tai pagrindimu. Yra e, tokių, e, tokių projektų ir tokių vertinimų. Ir e, e, Ir tuomet yra sakoma, kad toks projektas e, yra labai palankus e, aplinkai ir tai gali būti visiška netiesa. O taip yra todėl, kad pats projekto e, organizatorius užsako tą tyrimą ir čia elgesi pagal savo interesus. Tad mano klausimas toks ir yra, kaip šitas aspektas yra sprendžiamas peržiūrėtoje direktyvoje, nes tai yra esmės svarbos problema, e, trukdanti tinkamai įgyvendinti šitos direktyvos e, nuostatas ir, ir, ir spręsti problemas, kurias signalizuoja piliečiai dėl aplinkosaugos. Dėkuoju. Ir ponas Buzutil iš Maltos e, dabar kalbėjau, ar būtų kitų pasisakymų? Prašome. Aš e, norėjau pateikti klausimą. Esu Italijos parlamento narė. Pranešėjos norėčiau paklausti štai ko. Kalbant apie poveikio aplinkai vertinimą. Mes e, turėtume geriau apibriežti ir išsiaiškinti, kas yra integruotas projekto vertinimas. Vertinant to pačiu ir poveikį e, aplinkai ilgalaikėje perspektyvoje, taip pat atsižvelgiant į e, socialinį ir ekonominį tos vietovės vystimą, nes labai dažnai grinai aplinkosauginis vertinimas yra atskiriamas nuo bendro vertinimo, į kurį įeina ir socialinis ir ekonominis e, vystimo vertinimas, kuomet vyksta koks nors naujas projektas. Ir antras mano klausimas, kokiu mastu šita direktyva apima įvairius valdymo lygmenius - nacionalinį, regioninį, vietinį. E, užtikrinant e, stebėseną ir, e, ir tikrinimą, kontrolę dėl e, tokių, tokių projektų įgyvendinimo. Dėkoju. Pone Emanuela Rosinį dabar pateikė klausimą iš Italijos. Uh, Dėkoju Jums. Ar būtų dar klausimų ar komentarų? Atrodo, kad ne. Tad e, žodis, e, ponė panešėjai, atsakymams ir komentarams. Dėkoju. Dėl pirmojo klausimo jis iš tikrųjų labai įdomus. Uh, direktyvoje yra naujas straipsnis, tai yra 9a straipsnis, kuris reikalauja, beje, apskritai direktyvoje yra prievalė numatyta projekto organizatoriui pateikti informaciją ir vertinimą. Tuomet e, kompetentinga informacija, tą informaciją analizuoja analizuoja konsultacijos proceso rezultatus ir priima e, sprendimą. Projekto, kai projekto rangovas susijęs su ta kompetentinga in, institucija, tai gali kilti problemų ir dėl to buvo skundžiamasi ne vieną kartą. Komet kompetentinga e, institucija pati vykdo tą projektą, tai tuomet valstybės narės turi užtikrinti, kad e, administracinių lygmenių būtų atskirimas šitų aspektų, kad neiškiltų interesų konfliktas. Tad e, ta kompetentinga institucija turi būti atsiejama nuo tų, nuo tų struktūrų, kurios atsakingos e, už projekto įgyvendinimą. Valstybės narės turi užtikrinti, kad e, priimant sprendimą tas atskirimas, atsiejimas yra užtikrinamas. Ir aišku, šitie dalykai turi būti perkelti į nacionalinę teisę dar daugiau. Turi būti e, užtikrinama, kad tai tinkamai atsispindėtų valdymo struktūroje, kuri tokiais atvejais yra e, įgyvendinama. Toliau Italijos e, parlamento narės klausimas, kadangi aš vėliau užsidėjau ausinės, tai aš dalies negirdėjau to klausimo, bet man atrodo, kad jūs klausėte apie, apie įvairius valdysenos lygmenius. Ar jūs e, galėtumėte pakartoti savo klausimą, kad aš galėčiau jį tinkamai atsakyti? Taip, mano pirmas e, klausimas buvo susijęs su apibrieštimi tai yra in, integruotas, labiau integruotas poveikio aplinkai vertinimas, e, atsižvelgiančiame kontekste ir į e, socialinį ir ekonominį vietovės e, vystimą. Tai turi būti taip pat įtraukta į e, poveikio aplinkai vertinimą, nes e, mes turime užtikrinti tvarų vietovės vystimą. O ant, ant, antrąją klausimo dalį jūs girdėjote, e, kiek, kokiu mastu pagal šią direktyvą įvairūs lygmenis valdymo yra e, įtraukti į stebėsenos ir kontrolės procesą. Aš manau, kad direktyvos pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad e, sprendimų prieimimo lygmenių būtų tinkamai atsižvelgiama į aplinkosauginius e, aspektus. Ekonominiai ir socialiniai aspektai taip pat yra vertinami ir jie vertinami tuo pat metu, kaip ir aplinkosauginiai aspektai. Bet direktyvos tikslas, aišku, pats pagrindinis yra aplinkos e, apsauga. Penktas ir aštuntas A straipsniai kaip tik ir e, reglamentuoja leidimų e, išdavimą ir sprendimų šitais klausimais prieimimą. Ir Būtent nuo to priklauso, ar projektas bus įgyvendinamas ar ne. Tai priklauso, ar įvairūs aplinkosauginiai veiksniai yra tinkamai išanalizuoti per poveikio vertinimą. Ir e, taip pat e, pateikiama visa informacija apie alternatyves e, galimybės, apie stebėseną. Visa tai turi būti pateikta viešai, kad e, visi, visos interesuotos e, pusės ir, ir, ir, ir visuomenė būtų informuota, kodėl sprendimas priimtas būtent toks ir kuo remiantis. Aštunt, aštuntas A straipsnis yra naujas e, straipsnis ir jeigu tas straipsnis tinkamai perkeltas ir įgyvendinamas, jisai numato garantijas, kad uh, bus e, užtikrinamas e, tvarus vystimas ir e, kad bus taip pat atsižvelgiama ir į socialinius ir ekonominius aspektus čia. Toliau dėl dalyvavimo, dėl įvairių ligmenų E, valdymo struktūrų dalyvavimo stebėsenos ir kontrolės procese. Tai priklauso, aišku, nuo e, projekto paties e, ligmens ir kartais, kartais gali iškilti intereso konfliktų, tačiau direktyva reikalauja, kad būtų daugiau, dar prieš priimant sprendimą, daugiau patikiama informacijos apie sprendimo prieimimo motyvus. Ir ta informacija uh, turi būti kompetentingos institucijos tinklalapyje e, e, tiek vietinių lygmenių, tiek ir nacionalinių lygmenių egzistuojančios e, institucijos tinklalapyje. Ir valstybės narės taip pat turi pateikti kiekybinius ir kokybinius duomenis komisijai. Ir turi teikti tą informaciją kuri bus panaudota ataskaitai, ataskaitoms rengiamoms kas šešerius e, metus. Tad nacionalinis ligmuo turi teikti tuos duomenys komisijai ir sistema tokio pobūdžio informacijos pateikimo turi būti užtikrinama visur. Kaip valstybė narė rinks tą informaciją vietiniu ar nacionaliniu lygmeniu nėra patikslinama, bet e, tai, kad valstybė narė turi tokią sistemą sukurti, tai e, e, aš manau, jau yra teigiamas aspektas ir tai gerins valdysenos procesą, nes bus užtikrinamas e, tikrinimas ir e, stebėsena. E, Sakykime, valstybės narės sako, jog e, E, sunku surenkti in, in, informaciją iš vietinio ligmens e, e, subjektų. Tai tokiais atvejais, kai bus įgyvendinta visiškai tokia informacijos pateikimo sistema, kuri yra numatyta, tai suteiks galimybę ir Europos komisijai ir nacionalinio lygmens institucijoms geriau užtikrinti stebėseną. Dėkoju. Atrodo, kad nėra kitų klausimų. Dabar norėčiau pristatyti kitą pranešėją, tai yra ponia Sara Drake, kuri yra Europos Sąjungos teisės, Kardifo politikos ir teisės aukštosios mokyklos atstovė iš Junktinės karalystės, jūs kalbėsite apie 2004 metų reglamento 261 įgyvendinimą ir, ir, ir e, dėl keliaivių teisių valstybėse narėse. Dėkuoju. Aš esu Sara Drake, labai džiaugiuosi, kad e, e turiu galimybę pristatyti keliaivių teisių direktyvos įgyvendinimą. Mano pranešimas bus dviejų dalių. Visų pirma, keletą žodžių pasakysiu apie šio reglamento e, tikslus ir dabar susidariusią padėtį. O antrojoje dalyje kalbėsiu apie e, penkias rytis, kur turi būti užtikrinama tolesnė pažanga. E, tuo būdu ta informacija bus pateikiama Europos parlamentui ir, ir, ir nacionaliniams parlamentams ir kitoms e, institucijoms. Čia remiamasi e, ex post vertinimo e, ir surinkta tokiu būdu informacija, taip pat e, Europos audito rūmų informacija, tačiau vis dar nėra e, visų e, duomenų. E, kurie e, galėtų absoliučiai e, tiksliai atspindėti susidariusią padėtį ES šitais aptariamais e, aspektais, gyvendant keleivių teisės. Tai yra vienas iš plačiausiai apimančių režimų pasaulyje, todėl kad E, čia kalba sukasi apie tiesioginės teisės, dėl kurių galima keistis į teismus, jeigu jos yra e, pažeidžiamos. Čia yra panašaus pobūdžio teisės įtvirtinamos kaip dėl tarptinklinio ryšio arba, pavyzdžiui, asmens duomenų apsaugos. E, šito reglamento Pagrindinis tikslas yra užtikrinti tinkamo ligmens vartotojų apsaugą, numatant kompensacijas, kuomet jų teisės yra pažeidžiamos, kuomet e, atsisakoma e, keleivius įsodinti, e, anuliuojami reisai ir taip toliau. Įmonės operatoriai e, gali nekompensuoti e, nuostatų tais atvejais, kuomet e, jos, e, tos įmonės ar tie operatoriai nėra atsakingi dėl susidaručių trukdžių. Taip gali būti dėl streikų, pavyzdžiui, dėl, dėl sniego, dėl to, kad nėra pakankamai dispečerių ar, ar panašiai. Įmonės tiksliau valstybės narės turi užtikrinti, kad piliečių teisės būtų deramai apgintos. E, ir teisės aktai reikalauja, jog būtų sukurti tos nacionalinės įgyvendinimo e, institucijos, į kurias e, ir patenka e, skundai ir kad būtų numatytos nacionalinio lygmenės sankcijos, kurios būtų proporcingos ir atgrasančios ir veiksmingos. Europos komisija nori, kad nacionaliniu lygmeniu padėtis gerėtų, Ir e, taip pat e, tai, kad yra įtrauktos tarpininkavimo galimybės sprendžiant ginčius, čia yra teigiamas e, dalykas. 16-17 metais 70 procentų tų ginčių sprendimų pasireiškia teigiamais sprendimais keleiviams. Šių metų uh, lapkričio 8 dieną pateikta audito, audito rūmų e, e, ataskaita rodo, jog pati sistema yra e, sukurta ir veiksminga, tačiau jos įgyvenimas nebūtinai kiekvienu atveju leidžia piliečiams pasinaudoti numatytomis e, teisėmis. E, daugiausiai skundų būna dėl reisų e, atidėjimo ar anuliavimo ir dėl e, kompensavimo. Komisija pasiūlė peržiūrėti šį e, reglamentą, kad būtų išspręstos iškylančios problemos. Taip pat buvo konstatuota, kad nėra vieningo šių nuostatų įgyvendinimo įvairiose e, valstybėse narėse ir tai trukdo veiksmingam skundų nagrinėjimui. Čia paminėtini taip pat tarp valstybiniai konfliktai, tarp jungtinės e, karalystės ir Ispanijos. Ir Brexitas taip pat e, turės, aišku, įtaką šitam e, sektoriui. 2018 metais smarkiai padaugėjo oro transporto sektoriuje vėlavimų ar e, anuliavimų dėl įvairių e, priežasčių, tačiau e, žinome, kad e, skrydžių bendrovės gali nemokėti kompensacijų, kuomet trukdžiai iškyla ne dėl jų kalties. Ir jau yra buvę skundų dėl Prancūzijos oro eismo reguliavimo tarnybos apribojimų. E, Buvo skundžiamasi dėl to, kad tai e, trūkdo laisvam judėjimui vidaus e, e, rinkoje. Visi šitie dalykai daro įtaką keleivių teisėms. Dabar antroji mano pranešimo dalis, tai yra tos penkios rytis, kur reikia desnės pažangos. Ir taip pat čia formuluojamos rekomendacijos nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui. Komisija 13 metais identifikavo nemažai spragų ir problemų ir tos problemos yra susijusios su nepakankama informacija, su e, nepakankamu reglamentavimu nacionaliniu e, lygmeniu, su kompensacijų mechanizmo nenumatymu. Labai svarbu, kad patys piliečiai ir keleiviai žinotų, kokiomis teisėmis jie gali naudotis. Ir e, labai svarbu, kad tokia informacija būtų jiems prieinama. Ir ombudsmenų vaidmuo čia taip pat yra labai e, didelis. Reglamentas reikalauja, kad skrydžių bendrovės informuotų keleivius apie jų teisės. Audito rūmų ataskaitoje aiškiai sakoma, jog tik tai 39 procentai apklaustų keleivių atsakė, jog jie žino, kokiomis teisėmis gali naudotis, kokios yra jų teisės. Taip pat e, audito rūmai pabrėžia, kad e, keleiviai ne visuomet yra adekvačiai informuojami. Nacionalinės institucijos taip pat turi veikti aktyviai, siekdamos užtikrinti, kad ta informacija būtų pateikta tinkamai ir kad tos informacijos klaida būtų e, pakankama. Kom, Europos komisija ėmėsi įvairių veiksmų šioje srityje, tačiau komisija pastebi, kad informacija pateikta e, tink, interneto tinklalapose dar nėra pakankama ir dešimt rekomendacijų yra parengta e, keleiviams tiems atvejams, kuomet jiems iškyla e, problemų. E, teisinis numatomumas. Reglamente yra tam tikrų pilkų zonų. Tai yra, kad kai kurios nuostatos gali būti interpretuojamos siauriau ar plačiau, ir dėl to kyla tam tikro teisinio neužtikrintumo ir e, dėl to kyla problemų santykiuose e, tarp keleivių ir vežėjų. Aišku, yra būtina užtikrinti e, visišką iškumą šitais aspektais. Taip pat turi būti užtikrinamas, užtikrinamas tinkamas e, mokymas. Keleiviai taip pat turi būti informuojami, kaip, e, kaip yra su jų teisėmis, pavyzdžiui, streikų atvejais. Ir čia paminėtinas e, Ryanair bendrovės e, vykęs streikas. Trečias aspektas. Nacionaliniai įgyvendinimo aspektai. Tai yra vienas iš svarbiausių, gal pats svarbiausias šio reglamento aspektas. Šis reglamentas suteikia labai daug prerogatyvų nacionaliniam lygmeniui, tačiau nacionaliniu lygmeniu e, numatyti mechanizmai nėra pakankamai atgrasančio pobūdžio ir dėl to reglamento nuostatos ne visuomet e, yra gyvenimos arba jos yra pažeidžiamos. Dažnai yra pasiremiama ypatingų aplinkybių e, atvejais ir numatomomis e, išimtimis ir dėl to siūlomos e, mažesnės e, kompensacijos. Europos komisijos ne vienoje ataskaitoje yra minimas tos e, problemos, nacionalinės institucijos nesijima sankcijų dėl e, teisės e, nuostatų nesilaikymo, dėl ES teisės nuostatų pažeidimo. Ir e, kartais e, ne administracinės procedūros pradedamos, o baudžiamojo pobūdžio procedūros. Tad iškyla ir praktinio pobūdžio, ir teisinio pobūdžio e, problemų, ypač tais atvejais, kuomet bendrovės būna įsikūrusios kitose valstybėse narėse, negu piliečiai, kurie e, e, skundžiasi ir e, skiriasi apibrieštis, pavyzdžiui, ypatingų aplinkybių e, savoka gali būti įvairiai interpretuojama skirtingose valstybėse. Todėl nacionaliniai parlamentai galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį, e, siekdami kad e, numatomi valstybių mechanizmai būtų pakankamai griežto atgrasančio pobūdžio, kad e, šio reglamento nuostatos nebūtų pažeidinėjamos, pavyzdžiui, nuostatos dėl kompensavimo. Ir sankcijos turi būti pakankamai griežtos, kad, e, kad įmonės laikytųsi šio teisės akto. Tad reikia, kad šis reglamentavimas iš tikrųjų būtų pakankamai reaktyvus. Aišku, valstybės e, narės iš, galėtų visą tą procesą užtikrinti laipsniškai, iš pradžių bandyti įtikinti, e, e, o paskui eiti prie griežtesnių sankcijų, jeigu tai nepasiteisina. toks e, laipsniškas požiūris iš tikrųjų galėtų pasiteisinti šioje e, srityje. Šituo klausimu e, daugiau informacijos galite gauti Niderlandų atitinkamame internetinėme puslapyje. Tad e, griežtos sankcijos ir atgrasanti sistema. Toliau e, ketvirta sritis, kur reikia didesnės pažangos, kad sistema būtų veiksminga, piliečiai, kuomet pažeidžiamos jų teisės, turi gauti kompensacijas. Padėtis šioje srityje pagerėjo kartu su ADR įgyvendinimu, tačiau vis dėlto dar lieka pakankamai problemų dėl e, kompensavimo. Yra numatyta įvairių galimybių, tačiau kartais dėl jų kyla neiškumo ir ne viskas yra aišku ir suprantama keleiviams. 2017 metais komisija e, pradėjo gyvendinti ADR tinklą, kuris e, apima viešųjų, e, viešuosius vežėjus. Šis tinklas taip pat e, pateikia informaciją ir statistinius duomenis. Keleiviai taip pat gali kreiptis į teismus Aišku, galbūt juos atgraso tai, kad bylos užtrunka ilgai ir kad e, tai gali kainuoti pakankamai e, brangiai. Komisija pasiūlė New Deal vadinamai šiais e, metais ir aišku, kad oro skrydžių bendrovės galbūt priešinsis tam pasiūlymui ir reikėtų, kad nacionaliniai parlamentai čia taip pat tartų savo žodį. Du tūkstančiai 18 metais Ryanair e, sakė, jog nagrinės tuos naujus e, pasiūlymus, e, pavyzdžiui, dėl automatinių kompensacijų. E, Junktinės karalystės vartotojų asociacija yra parengus e, peticiją, kurią pasirašė apie 5000 e, piliečių. Ir paskutinė sritis tai yra administracinė našta. E, būtent dėl to daugelis oro skrydžių bendrovių priešinasi siūlomiems e, siūlomoms nuostatoms. Čia, e, e, e, pavyzdžiui, e, kalba sukasi apie tokius atvejus, kuomet turi būti teikiamos tam tikros paslaugos, esant streikui, esant blogiam orui, dėl kurio e, nevyksta skrydžiai. E, Šis rytis taip pat yra susijęs su oro eismo kontrolė ir nacionalinės institucijos turėtų padėti skrydžių bendrovėms spręsti problemas iškylančias dėl papildomų sąnaudų, kurių kyla dėl trečiųjų pusių e, kalties. Apskritai, e, e, kalbant apie šį e, reglamentą, reikėtų užtikrinti decentralizavimo būdu, kad valstybės narės per nacionalinius parlamentus ir kitas institucijas užtikrintų tinkamas sistemas, kurios įgalintų piliečius pasinaudoti realiai jų teisėmis. Europos institucijos, aišku, gali dar atnaujinti, pakeisti šį reglamentą, patikslinti e, piliečių teisių e, įvairius e, aspektus. Reikia taip pat užtikrinti, kad būtų numatytas kompensavimo mechanizmas, kuris leistų keleiviams pasinaudoti tuo, kas numatyta ES teisėje. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju. Labai turiningas ir įdomus pranešimas. Dabar pradėsime diskusiją šituo klausimu. Prašome, kas norėtų pasisakyti ar paklausti ar pakomentuoti. The speaker. Nobody? Niekas nenori nieko paklausti. skaičiuoju vienas, du. Taigi, manau, kad dabar galime baigti mūsų pirmąją posėdžio dalį. Dėkoju. Ypač dėkoju kalbėtojams. Taip pat dėkoju jums visiems. Norėčiau jūs pakviesti visus asmenys, kurie dalyvauja šia, šia, šiame posėdėje, pakviesti pietų, kuriuos um, um, iš, iš ombudsmeno e, pusės brasery uh, salėje šiame aukšte. Jeigu jūs nežinote, kur ši kavinė, kur ši uh, šis restoranas yra, kreipkitės į parlamento narius šiame pastate, trečiame aukšte, nuo 14.30. Atsiprašo pirmininkas, nuo 12.30. Už 35 minučių jūsų laukiame tame restorane. O mes pratesime posėdį 14.30 šioje salėje. Taigi skanaus, skanių pietų, skanaus visiems. Taigi pratęsime posėdį 14.30 šioje salėje. Dėkuoju.